Um, dear colleagues, uh, we'll get started. I'm sorry, I didn't realise it was uh, 11.25. Thank you for those who... Kągi, noriu padėkoti tiems, kurie laiku susirinko. Metas mums pradėti. Jau 11.25. E, dėkoju visiems, kurie dalyvauja. Iš tikrųjų, e, rytas lankomumo prasme gana keistas, taigi dėkoju tų, kas, e, tiem, kas esate. Dabar išklausime ponios Vasladų. E, Europos e, kovos už žmon... priekybę žmonėmis koordinatorius. Ir e, noriu pasveikinti visus atvykusius į mūsų jungtinį susitikimą. Taip pat po, noriu pasveikinti ponę e, Vanibų, moterų komiteto e, pirmininkę. E, e, na, iš tikrųjų ko gero jau seniai buvo, kad e, per tiek daug metų, kad, kad, kad, kad mes kartu pirmininkavome bendram komitetui. Aš jaučiuosi šiek tiek sutrikęs. Na, dabar, kaip kolegos, kaip žinote, ES strategija skirta kovai su priekyba žmonėmis, nepavadinta strategija, yra ne pagrindinis instrumentas, kurio koordinuojamas Europos priemonės ir veiksmai šioje srityje. Buvo daug kalbama taip pat, kad e, migrantai ir pabėgėliai ir prieglobščio prašytojai yra ypatingai pažydžiamos grupės, ta prasme. Bet be abejo, mes turime taip pat kalbėti apie priekybą vaikais, moteriamis ir kitoms pažydžiamus, kitų pažydžiamų grupių atstovais ir mm, veiksmų koordinavimą tarp valstybių narių. Taigi šiandieną mes turime galimybę išklausyti tolesnių veiksmų, kurių buvo imtasi pagal šią strategiją, e, kokių pastangų ES deda kovodama su e, priekyba žmonėmis. Taigi, prieš teikdama žodį e, kovos su priekyba žmonėmis koordinatoriai, noriu paprašyti merį, e, tai yra moterų komiteto, e, irgi tarti įžanginį žodį. Ačiū, Klodai. <clears throat> Na, iš tikrųjų, tai yra pirmas kartas mums abiems Ir dar įdomu, kad mes abu atstovavome Londonui. <clears throat> Turime e, iš tikrųjų rimtų priežasčių dalyvauti šio klausimo svarstymę, kadangi e, Londone tai yra aktuali problema, tai yra vienas iš galtinių paskirties punktų. Taigi ir aš, ir Klodas, iš tikrųjų mes abu labai domimės šią problemą. Mes daug dėmesio tam skiriam ir moterų komitete, kadangi dauguma, ko gero, šių, šios prekybos uh, E, aukų yra moteris, jos yra būtent išnaudojama seksualiniais tikslais. Ir dėl to man iš tikrųjų dabar dėlė garbė bendra pirmininkauti šiam komitetui. Aš labai džiugiuosi, kad mes visi e, vienaip ar kitaip esame susiję su šia tema, šio pasikeitimo nuomonėmis. Europos komisija pripažino prekyba žmonėmis problemą ir paminėjo keletą svarbių faktų. Tai yra buvo pasakyta, kad aukų yra kur kas daugiau, negu mes matome oficialios ataskaitos. Ir didelė jų dauguma, jau kaip sakiau, yra merginos ir moteris, kurios e, būtent yra pervešamas nelegaliai siekiant seksualiai jas eksploatuoti. Uh, Na, kai kalbame apie prekybą žmogumis, būtent tas aspektas, kad kalbame apie seksualinės paslaugas, kad kalbame apie moteris aukas, tai turi atsispindėti Europos strategijose, kurias mes tvirtame, taip pat veiksmų planuose ir priemonėse, kurios yra skirtos kovai su prekyba žmonėmis. Taigi, aš dabar noriu su malonumu steigti žodį poniai Vasiliadų, kuri yra ES kovos su prekybė žmonėmis koordinatorė ir kur iš tikrųjų yra jau daug naudingo nuveikusi šioje srityje. Dabar nepristatys komisijos ES strategiją e, stengiantis e, atsikratyti prekybą žmonėmis ir taip pat atinkamus konkrečius veiksmus, konkrečias priemonės, kurios yra susijusios. Ačiū, ačiū ir Liber FAM komitetui, kad mane šiandieną čia pasikvietėte. Europos parlamentas iš tikrųjų visą laiką buvo labai svarbus ir tvirtas sąjungininkas, kuris e, rodė ištingą nusteikimą imtis šio klausimo sprendimo per pastarus metus. Noriu pasakyti, kad e, dabar apžvelgsiu laikotarpį 2012 metų iki 2016 metų, kas buvo padaryta kovojant su prekyba žmonėmis. Mes iš tikrųjų įgyvendinome visus strategijos keltus tikslus ir dabar mes nagrinėjame naują politinį kontekstą, apie kurį pašnekėsiu netrukus. Ir todėl parengėme e, būsimam laikotarpiu taip pat visą eilę konkrečių priemonių. Taigi kalbame ne vien tik tai apie strategiją kaip po tokią, bet e, visą eilę labai ambicingų priemonių kurios turėtų e, padėti mums dirbti savo darbą. E, be abejo, mes jas rengiame tardamiesi su visuomenė, su pilietinės visuomenės atstovais, su įvairiom suinteresuotam organizacijom ir noriu visiems sudalyvausiems padėkoti. Visas šitas komunikacinis darbas pirmiausiai skirtas prevencijos darbui, kadangi mes suprantame, kad visa kita e, aukoms jau yra praktiškai pavėluotos priemonės. Taigi, iš esmės, mūsų skėtinė veikla yra būtent tai, ir tai buvo pasakyta taip pat ir 2011 metų e, direktyvoje. Būtent, kad prevencinis darbas yra svarbiausia. Dar vienas svarbus aspektas šioje politikos srityje yra tai, kad e, nors prekyba žmonėmis yra labai pelningas verslas, organizuoto nusikaltimo e, atsto, nusikalstamo atstovams, tačiau taip pat tai yra didžiulis žmogaus teisų pažeidimas. Todėl šią problemą reikia spręsti daugia planių būdų. E, veikia, šitą problemą veikia daugelį politikos ryčių ir Be abejo, e, tie dalykai buvo paminėti taip pat ir tarp e, svarbiausių grėsmių e, susijusių su organizuotų nusikalstam ir Europolas tą taip pat patvirtino savo ataskaitoje. Tai jau buvo pabrėžta ne viename svarbiame dokumente, kurias pristatė komisija, be kita ko taip pat ir darbo atrakė dėl saugumo, dėl migracijos. Tai buvo komisijos prioritetinės rytis. Taip pat kalbant apie užimtumą, apie vystimąsi, apie humanitarnę pagalbą. norėčiau iš karto e, pabrėžti, kuo mes grinčiame savo numatomas priemonės. <clears throat> Pirmininkas paminėjo, kad e, dalis mūsų veiklos yra susijęs su migracija. Tačiau, tiesą sakant, e, tai nėra vien migracijos aspektas. E, tiesą sakant, du trečdaliai aukų yra ES piliečiai. Tai yra duomenys, kurios surinko įvairios organizacijos, JNODC, e, Eurostatas ir kitos. Ir aš noriu Jums papasakoti dabar apie tą informaciją, kurią Jums pavyko surinkti. 2016 metais Tarptautinė migracijos organizacija nustatė 11 tūkstančių maždaug moterų mergaičių, kurios atvyko iš Libijos, e, veikiau iš Nigerijos per Libiją į Romą. Ir iš jų 80 procentų e, pasirodė esančios seksualinio išnaudojimo e, aukos. Tai yra 9000 moterų ir mergaičių e, vien tik tai 2011 metais, vien tik tai Romoje, vien tik tai atkeliausios per Libiją per vienus metus. Taigi, <clears throat> kai mes kalbame apie savo darbom apimtis, jeigu mes paskaičiuotume, kokį pelną uždirba šitie prekiautojai per vienus metus, 2016 metais, pagalvokite apie 9 tūkstančius aukų, galvokite apie 10 klientų ar daugiau per dieną ir, sakykime, paverskite tai, padauginkite tai iš dienų skaičiaus, iš įkainio ir realiai galima pasakyti, kad maždaug pusė milijardo eurų uždirbama e, vien tik tai iš pelno, e, kurį e, prekiautojams sumoka kiti išnaudotojai. Na ir galime tai palyginti su legaliu verslu. Taigi, E, pagalvokime ir apie kitus dalykus. Vėlgi mes kalbame apie žmonės, apie 9 tūkstančius e, moterų ir mergaičiaus kažkur gyvena, kažkur miega, kažkur maitinasi. Na ir vėlgi, kartais žmonės žino, ko jos verčiasi, kartais ne, tačiau šiaip ar taip to žmonės nėra nematomi. Taigi be abejo, kad mes pirmiausiai turime nustaikyti į tą pelną, kuris generuojama šitoje prekybos žmonėms grandinėje. Tai būtų didžiausią pirmenybę, kadangi, pažiūrėjau, 12 metė mergaitė kažkur Nigerijos kaimelėje gal galia atsidurti Briuselėje. Na, įsivaizduokite, kiek įvairiausių veikėjų, nusikaltelių, mm, išnaudotojų, prievartautojų ir panašiai, e, kurių mes galbūt ir nežinome, e, dalyvauja šiame procese. Ir, ir kiek, e, su kiek iš jų ta auka susiduria savo kelyje. Taigi Mes iš tikrųjų norime e, nukirsti šitą įdingų e, įvykių grandinę. E, ir noriu pasakyti, kad kiekvienai tai jaunai moteriai ir merginai, vėlgi pagalvokite apie tos pažeidėjus. Jeigu mes sakytume, kad tarkim yra nuo 5 iki, sakykime, 20 um, tokių išnaudotojų. E, e, vėlgi, tik tai tam 9 tūkstančiam merginų, tik tai už e, tam tikrą sumą ir panašiai. E, aš nebenoriu leistis net tai skaičius, kadangi tai iš tikrųjų bauginanti statistika, tačiau e, ką noriu pasakyti, kad niekas iš tų išnaudotojų nebuvo nubaustas. Taigi, pirmiausia, mes turime sužlugdyti šitą verslo modelį. Tai būtų svarbiausias prioritetas, mano nuomonė. Ir taip pat turime paraginti valstybės narės E, ir maždaug pusę valstybių narių, e, kurios dar to nepadarė, iš tikrųjų jos turėtų kriminalizuoti e, būtent žmonės arba taikyti baudžiamą atsakomybę tiem žmonėm, kurie naudojasi tą sąmoningai suvokdami e, prekybą žmonėmis aukų e, paslaugomis. Nes iš tikrųjų vienaip ar kitaip žmonės tokia atveju tarsi bendradarbiauja su nusikalstama veika, e, veika, kur yra oficialiai pripažinta sutartys ir kitur kaip baudžiamoji veika ir kita vertus niekas už tai nelieka nubausta. E, daugelį valstybių narių galima, taip sakant, pirkti žmogų, pirkti žmogaus paslaugas ir niekas jūsų už tai nenubaus. Taigi komisija iš tikrųjų dabar stengiasi pirmiausiai paraginti valstybės narės, kad būtų stabdyta šita nebaudžiamumo kultūra. Komisija nori E, kad ją pakeistų atsakomybės prieš aukas kultūra. Ir 2011 e, e, metų direktyvos 23 straipsnio antroje dalyje būtent ir sakoma apie tai. Direktyvoje raginama valstybės narės kriminalizuoti bet kokią veiklą tų žmonių, kurie žinodami sąmoningai pasirenka išnaudoti priekybą žmonėms aukas. E, Todėl aš dar kartą noriu e, kreiptis į tas valstybės narės, kurios to nepadarė, iš tikrųjų paraginti, kad e, dabar nebemeta svarstyti, ar vertėtų taikyti baudžiamą atsakomybę, bet iš tikrųjų reikia paversi tai baudžiamą atsakomybę. E, vėlgi noriu pasakyti, kad mes turime visas reikiamas priemonės, kad galėtumėm pagelbėti e, valstybinėm institucijom, kurios, e, jeigu jūs norėtum nutraukti šitą verslo uh, E, modelį, e, nutraukti finansinius rautus ir panašiai. Mes galime padėti valstybėm narėms atlikti tyrimus, e, veiksmingiau atlikti tyrimus, stiprinti jų gebėjimus. Na ir galbūt taip pat svarbu, dėl ko kartais kreipiasi valstybės narės, reikėtų kurti jungtinės tyrimo komandas, kur būtų įtrauktos ne tik ES, bet ir kitų valstybių pajėgos. E, na, kai aptarnėjome vieną iš ataskaitų, ponia Hannibal teisingai pastebėjo, kad dauguma vėlgi e, aukų yra moteris ir mergaitės, kurios e, pirmiausiai yra eksploatuojamas būtent seksualinė prasme, tačiau reikėtų pridurti, kad e, nemažai žmonių išnaudojama ir kaip pigi darbo jėga arba tiesiog e, vergai. Ir šitą e, verslo praktiką taip pat reikia stabdyti tiek ES, tiek ir šalise gamintojose. E, Na, pirmiausiai turėtumėm užtikrinti, kad yra e, švarios tiekimo grandinės, kuriuose nėra įtraukta būtent šitą mm, vergų darbo grandis, sakykime taip. E, be, be abejo, mes suprantame, kad e, vis daugiau dėmesio skiriama aukoms ir šis parlamentas e, taip pat daug dirbo tam, kad būtų e, užtikrinta reikiama apsauga šitoms aukoms. Labai svarbu, kad aukos žinotų, e, kokias teisės jos turi, kad jos galėtų savo teisės e, apginti, gyvendinti, kad e, žinotų, kur kreiptis. Ir tam mes tenkiamės be abejo pirmiausiai padėti valstybėm narėm užtikrinant galimybę aukoms pasinaudoti savo teisėmis. Ta proga buvo paskelbta nemažai rezoliucijų, kitų dokumentų, rengiamas įvairios gairės, ypatingai susijusios su uh, parama aukoms atsižvelgiant į lyčių patumus. Taip pat e, e, mes kreipiamės į žmogus teisų agentūrą. Vaikų teisų agentūra tai yra, kad e, būtų vėlgi parengtos specialios gairės būtent kovai su prekyba vaikais. Vėlgi visoje šitoje situacijoje, kurioje mes susidurėme su prekyba žmonėmis, mes dažnai e, per daug pasinerėme į e, imigrantų reikalus, e, prieglupščio prašytojo problemas ir pamirštame du trešdalius aukų, kurie yra būtent es piliečiai, ypatingai vaikai, kurie taip pat e, tampa prekybos žmonėms aukomis. Taigi mes turime be abejo e, įvertinti, kaip veikia mechanizmai. E, mes tai darysime ir teiksime patarimus bei konsultacijas e, nacionaliniams valdžios institucijoms dėl pagrindinių e, temų ir aspektų, kurie susijęs su prekyba žmonėmis. Ir čia turėčiau pasakyti, kad mes turime ištisą krepšelį, e, kuriame yra ir šio laikinė vergovė, ir vaikų darbas, vaikų išnaudojimas, ir seksualinis išnaudojimas ir panašiai. Viskas tarsi sudėta į vieną krepšelį. Ir iš tikrųjų, būnant politikų arba žurnalistų, tai yra labai patogu. Bet aukoms, kurios nėra apsaugotos įstatymu, tai yra labai nepatogu. Todėl mes turime naudoti teisinės apibrištis, turime Palermo protokolą, turime kitus teisės dokumentus, tai yra priemonės, kurios kintos aukoms e, gelbėti. Todėl labai svarbu, kad iš tikrųjų būtų viskas įvardėjama teisingai, būtų naudojami teisingai terminai. Ir čia valstybės narys kai kada kreipėsi, prašydamas būtent įnešti aiškumo į situaciją. Vėlgi, e, reaguodami į Europos parlamento šiuo atveju klaimą, šiuo atveju e, būtent komiteto, kuris su išorinė, takyba žmonėmis, pusę mes e, ketiname e, paskelbti e, draugę su išorinių veiksmų tarnyba visą eilę tam tikrų priemonių, taip pat derinsime savo veiksmus su, su auditorumais ir tai turėtų spindėti 2030 metų darnos vystimosi tikslais. Vėlgi, turėčiau pabrėžti, kad dabar tako savotiškai madinga, kai kalbame apie ilgalaikius tvarius tikslus, um, E, pirmiausia kalbėti apie vaikų darbą. Tačiau noriu pasakyti vėlgi, kad mes čia turime mažiau mažiausiai tris aspektus. Ir pirmiausiai, aukos, kuris yra moteris ir vaikai, e, dažnai patenka į tą ilgalaikį e, tikslą, kuris dažnai ignoruojamas. Taigi labai svarbu, kad visi tie SDG E, gautų vienodą dėmesį. Kai kalbame apie priekybą žmonėmis, e, žmonių išnaudojimą, turėtumėm kalbėti apie visas išnaudojimo formas. Ilgi, aš manau, kad 2011 metais mes buvome gana novatoriški, kada tinkamos agentūros pasirašė jungtinę deklaraciją. Tai buvo iš tikrųjų e, puikus bendradarbiavimo pavyzdys, taigi noriu užtikrinti, kad daugiau agentūrų būtų įtraukta šitą darbą ir sėkmingai bendradarbiautų. Taip pat mes dirbame su ES bei e, jungtinių tautų tinkamus organizacijoms. Ir čia vėlgi viena iš veiklos sričių, vienas iš veiklos barų yra būtent kova su priekyba žmonėmis. Aš nebekalbėsiu daugiau apie pastangas susijusias su išorinės e, politikos aspektais. E, Tačiau turiu tiesiog pabrėžti, kad tai yra priemonės, kurios tiesiogiai susiję su lyčių lygybės klausimas ir jų išorinė dimensija. Kita vertus, tuo pačiu mes žinome, kad reikia daugiau sužinoti apie prekybę žmonėmis, reikia suprasti tos procesus, todėl mes paskelbėme <clears throat> specialią studiją ne tik tai apie ekonominius kaštus, kur iš tikrųjų yra milžiniški pinigų srautai, kur mes nežinome, kur tie pinigai eina, bet taip pat ir apie žmogiškosius kaštus. Ir Vieną iš rezoliucijų mes ketiname taip pat e, paskelbti studiją e, apie ES požiūrį į kovą su e, prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais. Na ir baigiu jau paskutinę skaidrę. Ir mes taip pat ketiname E, paskelbė kitą pažangos ataskaitą pagal direktyvos 20 straipsnį, e, kur e, valstybės narė šiuo atveju turi perduoti savo nacionalinės ataskaitas koordinatoriui, šiuo atveju man, ir tada mes jau skelbėme Europinio lygio ataskaitą ir paskelbsime visus surinktus duomenis. Noriu padėkoti visom valstybėm narėm, kurios e, pateikė mums savo nacionalinės ataskaitas ir savo duomenis. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad mes ketiname taip pat organizuoti Europinę e, švietimo programą. E, E, vėlgi skirtą kovai su priekyba žmonėmis e, ir e, per įvairias komisijos finansavimo prioritetų e, programas mes e, įvairiuose srityse stengsimės e, užtikrinti, kad būtų kovama su prekyba žmonėmis, žmonių išnaudojimu ir stengsimės, kad iš tikrųjų e, šita tema būtų tarsi raudona gyja einanti per visus sektorius, per visas politikos rytis. Ir čia kalbėsime ir apie e, prieglopščius teikimo procedūras ir mobilumą ir e, lyčių lygybę ir daug kitų sričių, kur visuose galima rasti mums aktualų aspektą, būtent prekybos žmonėmis. Na ir pabaigoje, jau visai baigiu, noriu pasakyti, kad labai svarbu taip pat yra prižiūrėti, kaip yra uh, įgyvendinama europinė teisė, kaip jinai perkeliama nacionalinė teisė. Ir vėlgi turiu pasakyti, kad e, e, šiuo atveju mes turime puikių teisės aktų, šie rūmai taip pat labai daug prisidėjo prie tų teisės aktų kūrimo, tačiau e, jeigu jie nebus pritaikyti praktikoje, tai be abejo pasieksime labai nedaug. Todėl e, vėlgi čia komisijos vaidmo yra svarbus ir mes tikrai mm, imsimės sugalimų priemonių tam, kad užtikrintume, jog šitie teisės aktai būtų vykdomi. Labai ačiū ir ačiū už skirtą laiką. Ačiū. Mm, kovos su priekybė žmonėmis koordinatoriai. Taigi, e, 12 val. mes turėsime balsavimą, taigi tai truputį jokinga, kadangi praktiškai tik 15 tai minučių liko diskusijoms, tačiau pamėginkime. Iš tikrųjų, aš žinau, kad kai kalbame apie tokią svarbę temą, tai iš tikrųjų na, erzina, bet e, pabandykite bent dvi minutės pasisakymų išskiriame ir padiskutuokime. Kūmedam. Ačiū, pana pirmininkė. Ačiū kolegijai už pasisakymą, kuris buvo labai praturtinantis. Direktyva kovai už prekybą žmonėmis turi būti gyvendinta be abejo visose valstybėse narėse. Jūs sakėte, tai savo išvadoje. Kai vyko diskusija sausio mėnesį Strasbūre, komisaras Avramopulos sakė, kad Europos komisijos tarnybos kaip tik dabar nagrinėja direktyvos perkelimą. Kviečiau, lai, kviečiau laikytis didesnio E, operatyvumoje gyvendinant. Būtina pradėti prieš valstybės jos nesilaikančias procedūras, būtina taip pat bendradarbiauti su kitomis valstybėmis. Kaip sakėte, milijardus eurų per metus uždirba prekiautojai žmonėmis. Labai gaila, bet tenka kartoti, kad taip, finansinės informacijos keitimasis tarp ES valstybių narių padėtų atskleisti tokius atvejus. Aš pritariu pareiškimams E, kurie buvo išsakyti, bet tai neturi tokios vertės e, tas dokumentas kaip strategija. Kova su priekyba žmonėmis turėtų būti absoliutus prioritetas, juolab, kad oficialiuose skaičiuose neatspindima reali situacija. Mums reikia palygintinų duomenų tarp atskirų valstybių narių, o tam reikia harmonizuoti turimus rodiklius ir apibrieštis. Turiu tris konkretesnės pastabas. Pirmiausia, kovos su priekyba žmonėmis aukos turi gauti leidimą gyventi šalyje, net jeigu ir negali bendradarbiauti su teisėjas sauga. Komisijos pranešimas rodo, kaip yra susijusi priekyba žmonėmis ir kiti baudžiamieji nusikaltimai e, pervežant migrantus. E, manau, kad humanitarinė viza turėtų būti išduota nukentėjusiesiems, kad žmonės galėtų e, saugiai pasiekti mūsų šalis, ypač moteris ir vaikai, kurie ypač pažeidžiama grupė. Prancūzijoje prieš porą savaičių lankė, lankė, lankiausi prieimimo centre, kur gyveno žmonės. E, patyrę migracijos siaubą. Daugiausiai tai buvo moteris, kurios visos faktiškai buvo patyrusios seksualinį smurtą. Tam turi būti užkirstas, užkirstas kelias. E, aukos nukentėjusios nuo prekybos žmonėmis turi būti tinkamai apsaugotos. Ne, baudžiamąją tvarką taip pat. Neišeina tik tai dar kartą taisyti valstybės neveiklumo spragų, būtina imtis bendresnių žingsnių. Ačiū. Dėkoju, Kristina. Pone Vozenberg, dėkoju. Pone pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau pasveikinti kolegę Vasilijadų atlikusią labai didelį darbą ir dirbusią visus tuos metus prie šio klausimo. Aš taip pat lankiausi valstybėse narėse ir trečiosiuose šalyse. Ir nekarta buvo keliamas susirūpinimas dėl šio klausimų, sakėme, kad būtina koordinuoti mūsų pastangas. Tai yra tas dalykas, kuris rūpi Libe ir FAM komitetams. Aš esu to pastaro komiteto narė ir mes dažnai apie tai kalbame. Dabar priejome tokį diskusijos tašką, kad negalime sakyti, kad efektyviai sprendėm šiuos klausimus iki šiol. Reiškinys ir toliau bujoja, mes atrodo žengiam atgal. Mes kalbam apie direktyvą, kalbam apie jos taikymą tinkamą. Tačiau pirmiausia reikalinga e, valstybių narių teisinės bazės e, suvienodinimas. Visa tai yra susiję su sklandžių problemos sprendimu. Mes turime elgtis aktyviai. Tai reiškia, kad Valstybės narės turi būti labiau organizuotos, turi keistis informaciją. Saugumo ir žvalgybos tarnybų lygmenių ir taip pat turi užkirsti kelią kibernetiniam nusikalstamumui. Žinome, kad, kad kalbame apie pinigų plovimą, tai pinigų plovimo uždarbis, taip sakant, dažnai keliauja būtent tai nusikalstamai veiklai, priekybai žmonėmis, seksualiniam išnaudojimui ir panašiai. Kibernetinių nusikaltimų padalinys, man atrodo, galėtų padėti visoms valstybėms narėms, jeigu bendradarbiautų su jomis. Pritariu poniai Vasilijadu. Būtina paneuropinė kampanija informacijos skleidimas visos ES lygmenių, tačiau būtina, kad valstybės narys bendradarbiautų su trečiosiomis šalimis. Ir Tuo būdu būtų sprendžiam, sprendžiamas tas mūsų keliamas priekybos žmonėmis klausimas, kad jis būtų nagrinėjimas bendrame migracijos problematikos kontekste ir panašiai. Mes kalbame šios apie merginas, bet nuo prekiautų žmonėmis gali nukentėti ir jauni vyrai, vaikinai. Vyriausybių veiksmų koordinavimas, atitinkamų tarnybų veiksmų koordinavimas ir mūsų pačių bendradarbiavimas, kalbant apie teisėkuros žingsnius, turėtų padėti kovoti su šiuo reiškiniu. Ačiū. Pirmininkas, ačiū kolegos. Prašom, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Lensholzer. Ši diskusija turėjo sulaukti didesnio susidomėjimo, kurį mes patys turėjome pademonstruoti. Kaip galėtume galbūt platesniai visuomeniai pateikti šią diskusiją, kad tie, kurie supranta tą problemą, e, kad tos gretos tų supratusiųjų būtų gausesnės. Balkanų kelias be abejo didžiulė problema. Ką manote? Ar manote, kad tai prisidėjo prie prekybo žmonėmis? Kas atsitiko galiausiai? Ačiū. Dvi minutės kolegos pasisakymui. Pabandysiu trumpiau atsakyti, kadangi skubame. Pirmiausia, sako ponė Jimenez Beseril, norėčiau pasveikinti kolegę e, ponė Vasilijadų už jos pademonstruotą drąsą. Mes žinome, kad jūs dirbate prie kitų svarbių klausimų ir tas e, jūsų rodomas entuzijazmas. Kaip tik ir reiškia, kad yra žengiama pirmin. Matome, kad pažangos retai pasiekiama, nes jūs su eurokratija kovojate, su valstybių narių pasivumu, nes valstybės narės nenoriai teikia duomenys. Uh, ir nesilaiko pateiktų rekomendacijų. Tai, kas buvo pasakyta pabaigoje, yra labai svarbu. Galima turėti pačius geriausius įstatymus augančias aukas, bet nėra noro juos įgyvendinti, nesikeičiama informacija. E, policija, teismų struktūros ir panašiai iš tikrųjų nežino vieni apie kitus, nėra organizuojama jokių kampanijų. E, paskui balsavimo metu pamatysime, kad tai yra pavyzdys viso to, apie ką jūs kalbėjote. 12 valandą balsuosime. E, kitas dalykas, kuris yra labai svarbus ir tuo ir užbaigsiu, aukos visos turi būti traktuojamos vienodai. Negalime sakyti, kad aukos yra skirtingos. Tačiau jų poreikiai nevienodi, tad negalima jų traktuoti visiškai vienodai. Nuo terorizmo nukentėjęs asmuo ar nuo seksualinio išnaudojimo nukentėjęs asmuo ar e, asmuo dirb, dirbęs nedeklaruotą darbą E, nėra reikalingas tų pačių veiksmų. Tad šiuo atveju, man atrodo, bandoma viską supainioti ir dėl to šiek tiek ištirpsta tos ribos tarp aukų. Ponas Jose Aguilar, ačiū kolegijai už jūsų atliktą darbą, ačiū už jūsų išvalgas. Turiu du klausimus. Visi sutinkame dėl to, kad svarbu, kad veiktų tinkamai įstatymai. Ir Europos parlamentas turi kurti baudžiamosios teisės savotiškai nuostatas Šiuo atveju tai atrodo turi prasme, kai atrodo kalbama apie tai, kad tai gali pakeisti realybę. Bet tuo pat metu nereikia pamiršti reikalo esmės. Turime, dirb, turime dirbti atidžiai, žiūrėdami į tai, kokie mastai yra žmonių prekybos, ypač seksualinio išnaudojimo tikslais ES. Ir turime pasižiūrėti, kaip kiekvienoje valstybėje tas reiškinys yra įsišaknyjas. Mes turime kaupti informaciją apie tai, turime savotiškai atrasti pačio Europos Sąjungo, kur tiksliai veikia ta žmonių prekybos mafija. Italija, Ispanija ir didžiulė šalis. Ar mes tiksliai žinome, koks mastas yra, kokio masto yra šis reiškinys, prekyba žmonėmis? Ar mes turime geros praktikos geografiją susidarę? Pranešėjai, e, šiuo atveju informatoriai, e, pranešę apie tokius reiškinius. Turėtų atitinkamai apsaugoti. Jiems reikėtų steigti teisinę apsaugą. Tie, kurie e, įduoda, taip sakant, tos prekiautojų žmonėmis turėtų būti tinkamai apsaugoti. Ar turime geros praktikos, pavyzdžiui, pavyzdžių sąrašą, e, Tai turėtų, tokius sąrašus turėtų sudaryti valstybės narės ir keisti informaciją. Ačiū. Pone Kengė, paskutinė kalbėtoja šio klausimu. Ačiū. Kliaudu. Aš taip pat turiu keletą pastabų. Klausimas tikrai labai svarbus. Jis turėtų būti prioritetas. Kaip ir daugelis kolegų, Aš manau, kad, turime, kad turime turėti duomenys ir skaičius susijusius su smurtu, ar tai būtų seksualinis smurtas, ar smurtas darbo vietoje, ar panašiai. Dažnai trūksta or, informacijos apie organų prekybą ne, nelegalę, nes dažnai susidurima, kai vaikams, pavyzdžiui, trūksta inksto arba kokio kito organo ir tie dalykai nėra įvertinami. Manau, kad ši išnaudojimo forma taip pat turėtų būti tinkamai atspindėta ir įvertinta. Dažnai su tuo susiduria nepilnamečiai ir tai kol kas yra ignoruojama. Centrai, kurie kovoja su smurtu, e, savotiškai yra tos struktūros, kuri padeda, kurie padeda moterims. Paskui turi prasidėti ištisas procesas. Mes pirmiausia sakėme, kad svarbu yra pirminis prieimimas tas sustikimas su auka. O šiandien be to reikia suprasti, kad po to pirminio prieimimo moteris turi turėti galimybę integruotis į visuomenę. Tam joms reikia išteklių, galimybės gauti sveikatos paslaugas. Taip pat tai yra susiję su e, pagarba kultūrai tų žmonių, kurie atvyko pas mus. Etnopsichiatrija yra nenauja savoka ir tai yra didžiulis rytis, nes kai kurios smurto formos mums nėra suvokiamos. Toks, pavyzdžiui, kaip lyties organų žalojimas. Turėtume turėti priemonės, kad galėtume reaguoti. Ir dar viena pastaba. Žinote, ką daro Italija moterims, kurios patiria smurtą ir kurios praneša apie tai. Tai yra humanitarinės pagalbos kodekso 18 straipsnis. Man atrodo, tas straipsnis taikyti galėtų ir kitos valstybės narės, nes tai yra puiku puikiai suformuoluota nuostata, mes kalbame apie vertybių grandinę. E, man atrodo, mes turime vykdyti informavimo kampanijas, tačiau taip pat turėtume dirbti su tų moterų kilmės šalimis, turėtume nepamiršti kultūros ir švietimo aspektų. Ačiū. You, all... Aš atsiprašau visų kolegų, bet labai prašau glaustai kalbėti šio klausimu. Ana, vienai minutėjai, nes po to dar balso turėsime. Aš tik noriu pasakyti, praeitą savaitę mano valstybė Portugalijoje tinklas, kuriame veikė du vyrai ir moteris, buvo išaiškintas buvo nustatyta, kad apie 36 moteris iš įvairių valstybių, bet iš esmės daugiausiai iš Nigerijos, ne vien tik buvo priverstos užsiimti prostituciją, bet ir neapsaugotų seksų. E, ir tos moteris buvo laikomos uždarytos nelaisvėje, buvo mušamos ir prievartaujamos. Ir tai buvo tinklas, turint ryšių visoje valstybėje, skirtingose miestuose. E, su to, ir, ir tokio tinklo elementai veikia Senegalė, Gynėja Bisau, e, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Tai tikrai nusikalstama grupuotė. Aš noriu kreiptis į ponę Vasiliadų, aš noriu padėkoti už jos atliekamą darbą, bet uh, kiek mes analizuojame priekybą žmonėmis iš tokių valstybių kaip Libija ir taip Turkija, kitur. Ačiū, Ana. Kolegos, 12 valandai susirenkate balsavimui, paprastai, aišku, mes bent kelias minutės vėluojame, tai prašau su kantrybės, ponė. Uh, Vasilijadu, <laughs> štai norėjome didesnės auditorijos, turime didelę auditoriją, bet ir nekantrę. Tai prašyčiau gal apsiriboti penkiomis minutėmis, jeigu įmanoma. Mes suprantam, kad aišku, jūs galėtume daug daugiau papasakoti, bet jeigu įmanoma, pagrindinius klausimus gal galėtumėte atsakyti. Ačiū, kalbėsiu trumpai dėl duomenų, apibendrinant visą tai, kas buvo pasakyta. Duomenys priklauso nuo to, ką valstybės narės perdoda. Aš, aš, aš suprantu, man, mane e, gazina, nemaloniai nuteikia. At, at, apytikriai paskaičiavimai, prognozės, tikrai nei Europolas, nei, nei, nei kitos institucijos neteikia tokių apytikrių paskaičiavimų, prognozių. Mes turime skaičius dėl nukentėjusių asmenų ir jeigu suskaičiuojame dėl to, kiek aukų yra dėl organų donorystės, dėl seksualinio išnaudojimo, darbinio išnaudojimo ir taip toliau, jeigu turėtumėm tuos duomenys, būtų aiškesnis vaizdas. Nepamirškime, tai yra organizuotas nusikalstamumas. 2004 metais direktyva dėl gyvenimo leidimo išdavimo nukentiesiems nuo priekybos žmonėmis iš trečių valstybių. Nepanaudojama ta procedūra. Toliau dėl pagalbos yra nukentiesiems aukoms tokių nusikaltimų. Vėlgi nepanaudojama procedūra. Mes raginame valstybės narės įgyveninti teisės aktus. Dabar dėl kibernetinių nusikaltimų. Tai yra, kai mus labai, kas mus labai neramina, mes labai gudriai stebime tą situaciją ir glaudžiai bendradarbiavame su Europolu. Uh, Daug lankėmės valstybėse, nesiniai Italijoje, dar laukia vizitai į Rumuniją ir Graikiją. Mes stengiamės paskatinti jungtinių tyrimo komandų panaudojimą, taip pat ir bendradarbiaujant su ne ES valstybėmis narėms, taip pat panaudojant Europolo duomenų bazę. Tiesiog noriu pasakyti, kad labai svarbu, kad mes analizuotumėm ES aukų situaciją. Ir čia žiaugiuosi, kad Europos parlamento nariai akcentuoja būtent tą klausimą, tai yra esminis dalykas. Ir Ir mūsų pažangos ataskaitoje apie tai irgi bus pasakyta, kur, kur mes pabrėšime, kokia yra geroji praktika valstybės narėse. Taip pat dėl informatorių apsaugos, taip pat bus diskusijos, labai aktyviai dalyvausime. Na ir galiausiai dėl visuomenės informavimo, kas yra svarbiausia mūsų darbe, jūsų darbe, visų mūsų darbe yra visuomenė informuoti, šviesti apie tą reiškinį. Aš žinau, kad aš turėčiau atsakyti į visus klausimus tiesiog ne dėl to, kad e, trūkstų pagarbos, bet tiesiog trūksta laiko, tai aš tiesiog tik tiek atsakau atsakau ir labai dėkuoju Jums už klausimus. Ačiū, ponia Vasilijadu. Jūsų darbas, kaip Jūs matote, Jūsų komandos darbas tikrai labai vertinamas. Ir labai greitai e, lauksime kitos ataskaitos. Dėkuoju kolegams, kurie dalyvavote šiose svarbiose diskusijose. Dabar pereiname prie balsavimo. Ar visi pasirengę? Monika jau gal 10 minučių pasiruošusi, aš tik kitus tikrinu, ar visi pasiruošę kiti. Pradėsim nuo pranešimo dėl direktyvos dėl Europos apsaugos orderio gyvenimo ataskaitos. Mūsų pranešės yra Saraja Post ir Teresa Gimės Vasilil Barijo. Uh, Sarajas nėra. Teresa, gal jūs norite trumpai pasisakyti? Taip, labai trumpai pasistengsiu, kadangi laikas labai spaudžia. Norėjau tik tai labai padėkoti, padėkoti šešėliniams pranešėjams. Dirbome labai sklandžiai, plačiai taip vertinant, tikrai pozicija panaši, mes rūpiname žmonėmis, kurie nukentėjo aukomis. Dis, diskusijos dėl nukentėjusių iš tikrųjų nukentėjusių nuo priekybos žmonėmis pozicijos, kaip matome, nedaug ir skiriasi, iš esmės labai panašios. Taigi dėkuoju visiems. Vienas dalykas. Daug labai lūkesčių buvo siejama su šia direktyva, bet ji baisiausiai žlugo kadangi tie apsaugos orderiai nėra tinkamai gyvendinami, mintis buvo apsaugoti aukas, tačiau to nėra. Tiek mažai padaryta, aš e, bijau, bet turiu pasakyti, kad nepavyko nieko pasiekti, žlugo visą tai informacijos iš kokie yra, kiek žinoma policijai, teisėjams, nukentėjusiesiems, kiek yra žinoma apie tą apsaugos orderį. Mes tengiamės apsaugoti bet geriau aukas, bet labai mažai, labai mažai žinoma, labai prastai naudojama. Aišku, mums reikia statistikos, kas vyksta. Bet labai dėkuoju visiems už didelį darbą ir indėlį. Ačiū, dabar pradedame aštuntas kompromisas, prašom elektroniškai. Balsuoti baigiame. Closed. That's carried. Amendment 57. Priimta 57 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. priimta. 58. Ne, nereikia dėl jo balsuoti. 9 kompromisas prašau balsuoti. Dešimtas kompromisas, prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 68 pakeitimas, prašau balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 69 pakeitimas. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 72 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 74 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. 80 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 82 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 84, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 11 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 85 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 86 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 87 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 88 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 12 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 95 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 13 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 99 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 14 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Šitas antras pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip, ačiū Tomas. 102 ir 103. Taip, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 15 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 16 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 114 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 17 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 18 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. 19 kompromisas prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 1, 2, 3 pakeitimas prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 1, 2, 4 pakeitimas ir 1, 2, 5 identiški. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 126 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 127 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 128 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 1-9 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 20 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 1-3-2 pakeitimas ir 1-3-3 identiški. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 134, 135 identiški, prašau balsuoti. Mes atibaigiame. Atmesta. 136 pakeitimas, prašau balsuoti. Mes atibaigiame. Priimta. 137, 138 pakeitimai identiški, prašau balsuoti. Mes atibaigiame. Atmesta. 139 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 21 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 144 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 145 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 146 pakeitimas. Atkrenta. 147. 147 pakeitimas. Prašau balsuoti. Visi balsavote? dėl 147 balsuoti. Baigiame. Priimta. 149 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 151 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 22 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 23 kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 162, 163 pakeitimai identiški, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 165 ir 1. 165, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Vien 67 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Vien 68. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 24 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 25 kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 173 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 174. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 175. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. 176. Balsuoti baigiame. Atmesta. 177, 178 identiški, prašau balsuoti. Ir 179, visi identiški, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 180, 181 identiški, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 182. 182, prašau balsuoti. Masutį baigiame. Atmesta 183. Masutį baigiame. Priimta. Nurodomasias dalis. Pirmas pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigėme primta. Antras pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmesta. Trečias pakeitimas. Prašau balsuoti. Um problema dėl balsavimo, labai prašyčiau vėliau dar apie tai priminti. Ketvirtas pakeit, Gerai, baigiame dėl trečio pakeitimo, baigiam balsavimą. Dabar dėl trečio. Gerai, gerai. Viskas baigta, atmesta. Dabar ketvirtas pakeitimas, prašau balsuoti. priimta. Penktas pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigėme, priimta. Šeštas pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Priimta. Konsultuojamasios dalys septintas pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Prašau balsuoti. Mes atibaigiame. Priimta. Pirmas kompromisas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Dvyliktas pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 15 pakeitimas, prašau balsuoti. Ne, 14 pakeitimas, taip. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 15 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame atmestą. 18 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 19 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 20 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antras kompromisas. Prašau balsuoti. Baigiame priimta. Trečias kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Ketvirtas kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Penktas kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Šeštas kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 44 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 45 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 47. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas septintas kompromisas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 50 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 52 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Ir galutinis balsavimas vardiniu būdu. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta 54, 6 prieš 1 susilaikė. Sveikiname pranešėjas, ponė Beseril ir ponė Post. Tuo baigėme balsavimą. Toliau e, lybė posėdis e, vyks 14.30, o dabar posėdį baigiame.